Na ir gerbiamos ponios, gerbiami ponai, prieš pradedant diskusijas pagal darbo tvarkę, norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tragišką e, Malalav Jusafzal istoriją. 14 metė pakis, mergaitė iš Pakistano buvo pašauta į galvą, kai važiavo mokyklos autobusu tai yra baisus nusikaltimas. E, o jos nusikaltimas, už ką jinai buvo nubausta, buvo tai, tai, kad jinai pasisakė už tai, kad mergaitės galėtų eiti į mokyklą. Todėl norėčiau viso parlamento vardu išreikšti mūsų pasibaisėjimą ir pasmerkti šį e, baisų e, teroro išpolį. mes reikalaujame iš Pakistano atitinkamų institucijų, kad e, jis surastų nusikaltelius ir užtikrintų visų vaikų saugumą bei saugumą mergaičių, kurios e, eina į mokyklą. Ir ši mergaitė yra simbolis tų keliasdešimties milijonų vaikų pasaulyje, kurie gyvena skurde ir kurie neturi, e, e, kurie neturi galimybės pasinaudoti elementariausiamis savo teisėmis, pavyzdžiui, teisę į mokslą. Ir spalio 11 diena buvo švenčiama tarptautinė mergaičių diena, todėl būtent tą dieną reikėjo atkreipti dėmesį į tai, kad labai dažnai pasaulyje yra pažeidžiamos būtent mergaičių teisės ir todėl mes e, turime moralinį įsipareigojimą ginti tų mergaičių teises kaip, kadangi aš pats esu Tėvas, kuris turi dukrą, mane labai asmeniškai sukrėtė e, mer, šios mergaitės e, tragedija, nes iš tiesų yra baisu, kai 14-metė mergaitė yra baudžiama už tai, kad ji nori eiti į mokyklą ir kitos mergaitės baudžiamos taip pat už tai, nors atrodo jos naudojasi savaime suprantama savo teise, e, teise į mokslą. Kaip gali būti, kad pasaulyje yra tokių žmonių, kurie nori nušauti šią mergaitę būtent už už tai. Ir šiam drąsiam vaikui, e, šiai drąsiai keturiolikmetiai, e, šiai e, drąsiai kovotojai už mergaičių teises norėčiau palinkėti, kad jos, jos iniciatyva, jos veikla suteiktų ryšto ir drąsos naujai mergaičių kartai visame pasaulyje. Ponios ir ponai, kaip žinote,